Well, if we could start, please. Galbūt jau pradėsime. Sveiki visi susirinkę į moterų komiteto posėdį. Aš pirmininkausiu šiandien po pietų visam posėdžiui keletas pranešimų prieš pradant klausimą. Pirmiausiai noriu paprašyti patvirtinti darbo tvarkę. Pritarite jai? Tuomet ją tvirtiname. Praeitų posėdžių protokolų tvirtinimas kovo 21-27 kovo šių metų. Laikome patvirtintais protokolais. Taip, pirmininko pranešimai. E, neturiu jokių pranešimų. O dabar pereikime prie klausimo. Mums nepaprastai malonu ir džiaugiamės, kad turime tokią garbę priimti Mary Robinson, kuri e, nuo 90 iki 97 metų buvo Airijos Respublikos prezidentė ir dabar vadovauja Mary Robinson fondui klimato teisingumo mm, srityje veikiančiam ir suteiksiu žodį iškart mūsų viešniai. Dar kažkas nori pasisakyti dėl darbo tvarkos. Aš labai e, gerbiu e, Mary Robinson ir žaviuosi jos darbus ir noriu prisiminti tai, ką jį nuveikė Airijos Respublikos labui. Ir pirminkė tikrai labai atsiprašau, bet kad paprašiau žodžio, bet Noriu pasakyti, kad e, Saudo Arabija buvo moterų reikalų komisijos pirmininkė dabar paskirta jungtinių tautų. Ir e, šios komisijos e, vaidmuo yra užtikrinti lyčių lygybę visame pasaulyje. Ir tas paskirimas verstų juoktis, bet iš tikrųjų viskas yra labai E, baisu, nežinome, kad moteris neturi jokių teisų ir net vairuoti automobilio Saudo Arabijoje. Moterų reikalų komisija. Iš tikrųjų, dabar e, toje komisijoje matome, kad vyrai iš Saudo Arabijos tik tai e, atvykę yra dirbti, visi su barzdomis ir ne vienas moters nėra iš Saudo Arabijos. Ir iš tikrųjų reikia reikalauti, kad šita šalis siektų e, pakeisti savo praktiką, bet reikia dar pasakyti, kad kartu su JAV dar penkios ES valstybės narės balsavo už Saudo Arabijos paskirimą pirmin... šią komisiją pirmininkaujančiai e, komisijai ir aš norėčiau, kad moterų reikalų komitetas kažkada, galbūt ne dabar, nes nėra to į darbo tvarkę įrašytą klausimą, bet reikėtų labai aiškiai griežtai pasisakyti dėl jungtinių tautų moterų reikalų komisijos e, pirmininkės. Tai yra tikrai įžeidimas, nes mes patys dirbame toje komisijoje ir jungtinių tautų kontekste. E, ši šalis yra e, toks neteisingas mūsų sąjungininkas, netikras, nes e, ji prisideda prie radikalėjimo ir ji visiškai nepalaiko demokratijos vertybių. Ir man atrodo, kad Europos parlamente, šiame komitete, o galbūt net ir per plenarnį posėdį mes turime pare, išsakyti savo pasipiktinimą, negalime tylėti. Tai ir labai atsiprašau, kad mes kad aš su, su trukdžiau šiek tiek galbūt darbų eigą, bet man atrodo, kad reikėjo kažkaip e, pasakyti tai ačiū. Mes per kitą koordinatorių posėdį apsispręsime, ką daryti. Dėl to aš suprantu, kad tikrai komitetas vieningai pritars jūsų nuomoniai. Taigi prieš suteikdama žodį e, Mary Robinson dar norėčiau suteikti žodį poniai Emstrom žodį, kuri yra mūsų pranešė klimato teisingumo klausimu. Ačiū pirmininkė, aš žinau, kad mes visi norime išklausyti Mary ir nepaprastai malonu mums, kad jis šiandieną atvyko į mūsų posėdį. Aš savo ruoštą trumpai e, pasisakysiu pradžioje ir e, pristatysiu klausimą. Norėčiau pasveikinti visus specialistus. Ir pasakysiu, kad bent jau man Mary Robinson yra tarsi įsikūnymas kovos e, už klimato teisingumą, e, nes milijonai vyrų ir moterų kenčia nuo klimato kaitos pasiekmių ir reikia užtikrinti teisingumą tiems žmonėms, kurie dažnai yra pamirštami, kurie yra nustumti visuomenės paraštės visame pasaulyje. Uh, Ir mes turime galvoti apie tai, kad tie žmonės ir šiai būsimos kartos, ateities kartos e, pralaimės, jeigu e, mes nieko nedarysime. Taip pat norėčiau e, pasveikinti Jenny Stephenson ir Stefanė Dilsoto kurios dirba šioje srityje ir aš tikiuosi, kad jūs kaip politikus mus šiek tiek išjudinsite iš vietos ir patarsite, kaip geriausiai dirbti. Pernai vyko ko, e, priimti susitarimai ir e, dėl klimato kaitos padarinių, dėl kovos su tuo ir taip pat yra išskirtas moterų vaidmuo. E, reikia mums ieškoti ir kitų būdų, reikia galvoti apie lyties aspektą ir pajėgumų e, stiprinimus, gebėjimų stiprinimus šioje srityje. Reikia šviesti moteris, e, mergaitės, nes matome, kad yra daug neligybės. Moteris taip pat kenčia nuo smurto artimoje aplinkoje. Joms tenka didesnė namų e, darbų našta. Ir moteris taip pat yra priekyje prisitaikant prie klimato kaitos padarinių. Jos e, prisideda prie atsparumo priemonių stiprinimo ir jos e, pasisako už tvarias iniciatyvas, bet e, reikia užtikrinti lygybę vyrų ir moterų sprendimų prieimimų procese, nes kol kas nėra pakankamai to, nėra, nesispindi ši lygybė ir įvairiuose planuose turi e, rengiami. Moterų nėra pakankamai valdžios struktūrose ir tai yra vienas iš veiksnių, kodėl negalima greitai suformuluoti ir gyvendinti klimato kaitos strategijos, kuris e, atsižvelgtų į lyties aspektą. Ir reikia nuo pat pradžių e, taikyti požiūrį, kuriame būtų atsižvelgiama į lytį. Ir taip pat reikia matyti galimybę moteriams gauti finansavimą, taikant priemonę susijusią su klimato kaita reikia pokyčių ir reikia, kad žaliasis fondas, klimato kaitos fondas numatytų konkrečioms programoms finansavimą, kurios yra skirtos e, lyties aspektui ir teisingumui klimatos rytyje. Kodėl tie veiksmai yra būtini? 2015 metais Pasaulio bankas įspausino ataskaitą, mat, iš kurios matyti, kad pietinė, pavyzdžiui, Afrikoje ar pietryčių Azijoje 400 e, milijonų žmonių dėl klimato kaitos 20 metų gali atsidurti e, skurde visiškame. E, Ir e, žinome, kad milijonai žmonių netenka namų dėl klimato kaitos. 200 milijonų pabėgėlių iki 50 metų dėl klimato kaitos gali atsirasti pagal jungtinės tautas. Ir reikia plėtoti darbo tvarkę, reikia kaip galima. E, greičiau taikyti priemonės, nes dalis pasiekmių gali būti, joms gali būti užkirstas kelias. Ir taip pat reikia užtikrinti lyčių lygybę e, veiksmuose, atsižvelgti į e, lyčių lygybės dalykus, reikia išgirsti moterų, mergaičių balsą e, ir reikia taikyti priemonės investicijas atliekant į tai. Ir Europos komisija, ES valstybės narės taip pat turi galvoti, kaip parengti strategijas, kurios leistų užtikrinti lyčių lygybę klimato teisingumo kontekste. Mes dabar išgyvename labai permainingus e, politinė prasme laikus. Putinas trumpas, breksitas mūsų problemos, bet prieiga prie klimato teisingumo ir lyčių lygybė yra klausimai, kurių niekuomet negalime pamiršti, niekas negali užtemdyti jų. Ir dabar labai e, laukiu. Uh, E, diskusijos, kuri turėtų būti įdomi ir prašyčiau, kad visi pasidalytumėte savo išvagomis ir padėtumėte man renkti šį pranešimą. Ačiū. Labai dėkoju. O dabar, ilgai nedelsdami, mes suteiksime žodį buvusiai Airijos prezidentai Mary Robertson, kuri taip pat vadovauja Mary Robertson fondui. Labai malonu, kad pas mus atvykote. Uh, Labai dėkoju, ponė Pirmikė, ir taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Ir linkiu Jums sėkmės, rengiant šį svarbų prane, pranešimą. Šie klausimai yra labai svarbus, nes kalbame apie moterų de, mo, reikalus ir apie klimato kaitą. Ir aš džiugiuosi, kad Jūs mane pakvietėte į šį renginį. Mes kalbame apie tai, kas mums rūpi, apie moteris, apie lyčių lygybę ir apie klimato kaitą. Šis komitetas ir kiti Europos parlamento komitetai turėtų užtikrinti, kad Europos Sąjunga įgyvendindama Paryžiaus susitarimą, kuo daugiau dėmesio skirtų moteriams, lyčių lygybei ir klimato kaitai. Ir labai dažnai mes pamirštame apie moteris, kai kalbame apie klimato kaitą, nepaisant to, kad tarptautinių lygmenių rengiami yra atitinkami veiksmų platai, planai. Praeitais metais, kai aš e, nuvažiavau į tą šalis, kurios labiausiai kenkia nuo klimato kaitos, kaip e, Junktinių tautų specialiojo pasiuntinė, aš pati savo akimis pamačiau, ką reiškia klimato kaita. Aš stebėjau e, didžiulės sausros padarinius. Aš lankiausi Hondūre, kuri, kuris labai nukentėjo nuo El, El Ninio nelaimės. Hondūro moterų organizacijos dėka aš galėjau susitikti su moterimis, kurios gyvena vietos kaimuose. Ir aš klausydėjau ir klausiausi jų ir mačiau daug skausmų jų veidą. Viena iš moterų manęs paklausė, kaip žmogus gali gyventi be vandens. Niekuomet nepamiršiu to klausimo. Ir tos moteris tuomet man parodė, kad nepaisant visų problemų, jos sugeba da, da, pasirūpinti da, kaimo gyventojais ir jie pradėjo a, dozuoti turimą vandenį. Be to jos augina a, įvairias kultūras, nes, jas, nes moteris suprato, kad a, kukurūz, kukurūzai sunkiai susitvarko su sausra. Taigi jos dabar augina ir įvairias daržovės. Ir, a, Tokių moterų istorija turi įkvėpti mūsų Europos parlamente ir moteris labiau yra prisitaikusi, joms lengviau yra reaguoti klimato kaitę dėl to, kad jos yra tradicinių bendruomenių e, dalis, bet jos taip pat ir gali skatinti pokyčius ir mes turime remti moterų tradicinės e, žinias, e, gyvendindami moterų įgalinimo tarptautinius planus. Ir džiaugiuosi, kad Janis Stephenson galės pasidalinti savo patirtimi. Labai svarbu yra gerai gyvendinti Paryžiaus susitarimą, visus jame numatytus įsipareigojimus ir ypač įsipareigojimą gerbti ir propaguoti žmogaus teisės. Klimato kaita ir kūrė labai daug neteisingumo mūsų pasaulyje. Nes tie, kas labiausiai nukenčia nuo klimato kaitos, mažiausiai yra prisidėję prie jos. Jei pasaulio vidutinė temperatūra pakils daugiau nei pusantro laipsnių, negrižtamai pasikeis daugybė žmonių gyvenimo sąlygos. Ir todėl šalis turėtų ambicingiau siekti mažinti CO2 išmetimus ir siekti užtikrinti, kad klimato kaita nepakenktų pagarbą žmogaus teisėms. Paryžiuje mes stebėjome, kad ES e, suvaidino labai svarbu vaidmenį. ES e, susit, e, nu- nusprendė, kad net 20 procentų viso savo biudžeto nuo 2014 iki 2020 metų, tai yra 180 milijardų, turi būti skirta veiklai e, susijusiai su klimato kaita. Tai turėtų padėti ES prisitaikyti prie klimato kaitos ir e, pirmiausia padėti, turėtų padėti plėtoti naujas e, technologijas, kurių reikės ateityje. Nuo klimato kaitos kentės ne vien besivystančios šalės, bet ir no, e, tokie regionai kaip Europa. Gyvilinės nelaimės ta, šiandien vyksta dažniau ir jos būna kur kas intensyvesnės nei praeitėje. Ir tai veikia visus mūsų visuomenėje, nors veikia skirtingai. Ir mes turime stengtis užtikrinti, kad rengiama politika ir veiksmai padėtų mums skatinti pokyčius tam, kad ir todėl sprendimai susijęs su klimato kaita turi būti integracinio pobūdžio ir jie turi būti sąžiningi. ES turi užtikrinti, kad tų, kas labiausiai nukentėjęs nuo klimato kaitos, balsas būtų išgirstas, formuojant, rengiant veiksmų planus. Ir mes turime išgirsti tų žmonių balsą. Ir tai reiškia, kad turime ir išgirsti moterų balsą. Ir tai padės mums dirbti tvariau ir sumaniau. Mano fondas parengė tyrimą kuris vadinasi Full View, kuris parodo, kad jei moteris dalyvauja rengiant ir planuojant įvairius su klimato kaita susijusius veiksmus, tai yra naudinga ir moteriams, ir vyrams, ir visai uh, planetai. Benjing provincijos uh, viena moteris uh, labai da, kentėjo nuo nepaprastai smarkių liučių ir audrų. Uh, jaukininkauja viename Kinijos regione ir Kinijos da, da, vyriausybė ir e, bendradarbiaudama su Vietnamo įvairiomis moterų organizacijomis sugebėjo tinkamai pasiruošti praeitais metais ir da, būtent bendrų pastangų jėga niekas ne, e, nežuvo e, per praeitų metų audras. Reikia, da, da, sužino, reikia įsiklausyti į tų žmonių, da, kurie patiria klimato kaitos padarinius balsą. Ir reikia taip pat da, stengtis įveikti su da, lyčių neligybė susijusius stereotipus. Mes turime sukurti tokią aplinką, kurioje galima būtų renkti, da, imtis priemonių, kurios sk, a, skatintų integruoti lyčių as, aspektą. Uh, Ir aš norėčiau pateikti Jums vieną pavyzdį. Tai yra lyčių veiksmų planai kurie buvo priimti praeitais metais. Ir juose yra kalbama apie papildomus veiksmus, kurie yra skirti moterų ir mergačių įgalinimui ir jautresniai pristatymo prie klimato kaitos politikai. Uh, Tai yra puikus tikslas, bet aš noriu paraginti ES žengti dar toliau tam, kad galima būtų realiai įveikti tas kliūtis, kurios trūksta mums pasi, užtikrinti lyčių lygybę. Ir e, tam reikės įtraukti. E, Moteris aktyviau į šį darbą. Mano fondo parinktame tyrime yra nurodyta, kokiu konkrečių veiksmų reikia tam, kad galima būtų užtikrinti lyčių lygybę. Kai kurie iš šių žingsnių, iš šių priemonių yra labai konkrečios. Pavyzdžiui, galima būtų uh, uh, apmokėti e, tam tikras kelionių išlaidas. Galima e, e, galima numatyti konkrečius veiksmus moterų, moterų bendradarbiavimui skatinti. Reikia kurti taip pat specialias erdves, kurioje moteris galėtų tiesiogiai įsitraukti į diskusijų procesą. Uh, Labai svarbu yra da, užtikrinti, kad darybininkai galėtų bendrauti betarpiškai su da, paprastomis moterimis. Mes žinome, kad reikia stiprinti da, moterų gebėjimus tam, kad jos galėtų geriau atstovauti savo bendruomenėms. Bet kartu labai yra svarbu, kad Europos parlamento nariai, kad kitų organizacijų atstovai būtų pasiruošę išgirsti tų moterų balsą. Uh, įsiklausyti į tai, ką jos sako. Dabar pakalbėkime apie atskaitomybę ir tą skaidrumą. Duomenys rodo, kad jei visos suinteresuotos šalis prasmingai dalyvauja sprendimo prieimimo procese, tuomet priimami sprendimai gyvendinami sėkmingiau. Deja, pilietinės visuomenės vaidmuo šiuo metu mažėja visame pasaulyje, dėl to, kad daug kur buvo imtas represijų prieš pilietinę visuomenę. Ir uh, Šios organizacijos rūpinasi žmonių ekonominių, socialinių ir e, politinių teisų apsauga ir mes turime apsaugoti tą, e, tą e, pilietinę visuomenę, mūsų visuomenę, nes ji yra labai svarbi užtikrindama dalyvaujamai sprendimų prieimimo procesą. Ir aš manau, kad e, klimato e, e, kaitos keliamą krizę galėsime spręsti tik tai, jei į tą procesą įtraukus, įtraukus, įsitrauks kuo daugiau žmonių. Dublinė praeitą savaitę, praeitą šeštadienį vyko keli renginiai, kurie pari, parodė, kad mums reikia taip pat ir daugiau dėmesio skirti mokslui, nes vyko da, da, pa, akcijos už da, da, didesnę pagarbą mokslui. Ir tai yra labai svarbu. Ir politikai turėtų išgirsti tokių žmonių balsą, nes tai sustiprins jų lyderystę. Europos Sąjunga įgyvendinama Paryžiaus susitarimą turėtų da, laikytis ES principo susivienė įvairovėje. Ir tie, kas e, kenčia nuo klimato kaitos, turė, neturėtų būti suvokiami kaip aukos. Ne, jie, tai turėtų būti pokyčių. A, a, Katali, jie turi būti suvokiami kaip pokyčių katalizatoriai. Ir mes visi galime pasimokyti, e, e, pasisemti drąsos iš arkivyskup, vieno arkivyskupo e, žodžių, Desmondo Tuto žodžių. Mes buvome New York'e ir renginyje dalyvavo labai daug žmonių, jaunų žmonių, kurie buvo labai, kurie aktyviai kažką rašė savo iPaduose. Ir e, arkiviskupas labai mėgsta bendrauti su, e, su jaunimu, jis labai yra gerai nusiteikę, paprastai ir kaip moderatorius jo paklausė, e, tai kodėl jūs taip optimistiškai esat nusiteikęs? Ir jis pasakė, ne, aš nesu optimistas, aš esu vilties kalinys. Ir tai yra gerai, nes viltis suteikia jums jėgų kažką keisti. Gal jūsų tos pastangos bus labai nedidelis, lab, bet e, vis tiek jos parodo, kad jūs veikiate. Ir štai, kaip, ir, e, štai tokia dvasia ir turėtų vadovautis ir jūsų komitetas, ir mes visi. Mes visi turime būti vilties kaliniai, kai kalbame apie tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti moteriams, klimato kaitai ir lyčių lygybei. Dėkuoju. Well, thank you so much, and that's given us all a lot. Dėkoju. Mes tikrai išgirdome daug įkvepiančių idėjų. Na ir toliau tęsime klausimus ir žodį suteiksiu poniai Elinai Bardram iš Europos komisijos. Ji e, vadovauja A1 padaliniui, e, kuris rūpinasi tarptautiniais ir tarp instituciniais ryšiais e, klima generalinėme direktorate. Pane Bardram turi išvykti 17 val. bet jos kolegė Karin Genti liks posėdėje. Ji yra C6 skyriaus direktorius pavaduotoja ir ji galės atsakyti jums iškilusius klausimus. Dėkoju pirmininkė, man tikrai didelė garbė pasisakyti, kalbėti jūsų komitete po tokio žymaus svečio. Aš tikrai norėčiau pritarti mm, kad ponia Robinson tikrai pasiekė labai daug e, lyčių lygybės e, srityje klimato teisingumo srityje e, ir panašiai. Jūs tikrai e, darote didelę įtaką ir e, norėtume jums už tai jums padėkoti. Aš vadovauju padalinį, kuris rūpinasi tarptautiniams, tarptautiniais ryšiais, bet aš taip pat analizuoju ir lyčių klausimus. Šį pusmetį pirmininkaujant Maltai. Bendradarbiauju su vadove moterimi. E, tik, Paryžio, tik Paryžiuje Luksemburgą atstovavo dvi moterys, bet dažniausiai šalis atstovauja vyrai. Neturėtume pamiršti Laurent Stubianą ir kitų svarbių asmenų, e, kurie prisidėjo prie Paryžiaus susitarimo. Paryžiaus susitarimas e, e, yra svarbus žingsnis klimato teisingumo srityje reikėtų pabrėžti, kad reikėtų kalbėti ne tik apie švelninimo veiksmus, kurio protokolui tai buvo svarbiausias dalykas. Paryžiaus sustarimas taip pat kalba ir apie prisiderinimą, finansinę paramą ir pajėgumų didinimą. Tai yra taip pat labai svarbus elementai sustarime. Paryžiaus susitarimas yra dinamiško pobūdžio yra pripažįstama, kad visi nacionaliniai indėliai kartu iš tikrųjų nebūtinai yra pakankami e, moksliams tyrimams užtikrinti. Da, daugeliu mažų salų jų išgyvenimui daro didžiulę įtaką ir 0,5 procentų klimato šilimas. Taigi, per Paryžiaus susitarimą tarptautinė bendruomenė gali vėl grįžti prie dėrybų ir susitikti, diskutuoti reguliariai, analizuoti, kaip galima labiau ambicingiau e, vystyti nacionalinius tikslus. Vis dėlto Paryžiaus susitarimas yra taip pat ir tarp, tarp vyriausybinio bendradarbiavimo procesas būtina imtis veiksmų nacionaliniu lygiu. Nacionaliniai įnašai turėtų būti panaudojami, kuriant politiką ir priemonės. Tai ir numatė komisija mūsų 2030 tikslas sumažinti bent 40 procentų išmetalus lyginant su 20 metais. Būtent tai ir atitinka. Mes turime nemažai patirties e, šioje srityje. Ir e, tikrai norime dalinti savo patirtimi su savo partneriais, su Norime dalintis savo reglamentavimo srities patirtimi ir ypač didžiojo dvidešimtuko šalimis, nes jos gali padėti šioje srityje. 80 procentų išmetamų teršalų būtent yra išmetama didžiajame dvidešimtuke. Taigi, kalbant apie klimato teisingumą ir sažiningumą, uh, Reikėtų visų pirma kreiptis į šias šalis, nes jos turėtų mažinti, prisidėti prie teršalų mažinimo pasaulio lygiu. Tvaraus vystimosi tikslai buvo dar vienas svarbus pasiekimas 2015 metais kartu su Paryžiaus susitarimu. Taip pat ir finansavimas vystimuisi Adisabebos sustarimas buvo dar e, kiti svarbus mm, E, pasiekimai. Nereikėtų nusileisti, nereikėtų sudėti rankų, žiūrint į esamus kylančius geopolitinius sunkumus, reikėtų vis dėlto skatinti pereimą prie švaresnės ekonomikos ir manau, kad pasitekdami taip pat ir visuomenės pagalbą mes galėtume tai padaryti. Dėl lyčių klausimo. Aš manau, kad lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, e, įgalėjimas bei demokratija yra labai svarbus ir jie yra susiję taip pat su klimato kaita. Moterys rūpinasi šeimomis, ypač žemės ūkio besiverčiančiose šeimose. Taigi jų vaidmo yra labai svarbus. Europa, ES turi ištikrinti, kad moterys dalyvautų visose klimato kaitos kovos veiksmuose. Per dėrybas dėl Paryžiaus sustarimo Europos sąjunga pritarė minčiai, kad lyčių klausimas turėtų būti traktas į visas klimato kaitos sritis. Susitarime yra pripažįstama, kad e, reikia pripažinti moterų lygybę, reikia užtikrinti moterų lygybę ir stiprinti moterų vaidmenį visose e, veiksmuose ir jų vaidmenį minėti ne tik įžanginėje dokumento dalyje, bet taip pat ir operacinėje teksto dalyje būtent reikėtų traukti moterims skirtą tekstą. Uh, Komisija aktyviai dalyvauja formuodama ateities gairias susijusias su lyčių programa. Aš džiaugiuosi, kad jau buvo pastebėta pažangos. Pažanga. Bet mes taip pat skatiname ir finansavimą skirtą lyčių programai ir veiksmams per UNFCCC procesą. Yra apibrieštos tam tikros priemonės, kurios, kuriomis galima naudotis šioje e, srityje. Mes galėtume jas pristatyti dar labiau, dar išsameu. Mes jau dabar padedame besivystančių šalių dalyvavimui, uh, E, prisidame prie jų dalyvavimo ir manau, kad taip prisidame prie situacijos gerinimo. Dėl pristatymo prie poveikio, klimato kaitos poveikio, manome, kad reikėtų skirti dėmesio socialinėms grupėms, kurios jau dabar yra nepalankioje situacijoje. Komisija vertina darbą, prisitaikymo srityje. Vertina tai, kas jau yra daroma gerai ir ką reikėtų gerinti. Prisitaikymo strategija turėtų būti peržiūrėta Jeigu tai bus padaryta, tuomet reikės dar labiau sužvelgti į pažeidžiamiausias grupės. Dėl vystimos ir bendradarbiavimo mes bendradarbiavame su kolegomis iš DEFCO generalinio direktorato tam, kad ne tik klimato kaitos klausimai, bet taip pat ir įtraukumo bei lyčių aspektai būtų įtraukti į politiką prieš priimant sprendimus dėl finansavimo. Taigi baigdama norėčiau pasakyti, kad mes e, e, esame įsipareigoję užtikrinti e, lyčių lygybę, taip pat ir klimato, kovos klimato kaitas rytyje. Komisija yra pasiruošusi susitikti su visais suinteresuotaisiais subjektais Briuselyje ir darybų metu. Svarbu kad e, mes bendradarbiautume ir dalintumėmės svarbę informaciją šios rytėje. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Padram. Toliau pasakys Stefanija Delčioto, kuri yra atsakinga už programas e, Liomon Selfam e, nevyriausybinė organizacijoje. Dėkuoju. Dėkuoju, kad pakvietėte mūsų NVO į šį klausimą ir labai džiaugiuosi ir e, esu pagerbta, kad galiu kalbėti šiandieną. Tik atstovauju organizacijai, belgų nevyriausybinė organizacijai Le Mans Selon Lipam. Tai mes dirbame tarptautinio bendradarbiavimo e, suaugusių švietimo ir socialinių judėjimų srityje pastarosius 20 metų. Mūsų tikslas e, pasisakyti už lyčių lygybę, skatinti ją ir solidarumą skatinti tiek pietuose, tiek e, rytuose, su Latino Amerika, e, Afrika bendradarbiaujame ir manome, kad labai svarbu yra sužinoti e, apie bendras problemas ir tokiu būdu kovoti su jomis. Aš esu parengusi pasisakymą PowerPoint formatu, bet gal jis jau šiek tiek ir pasenęs pasirodė, reaguoju tai, ką sakė ką tik kalbėjusios viešnės ir praleisiu kai ką, tik paminėsiu aktualiausius dalykus, e, kurie galbūt gali paskatinti tolesnius apmąstymus. Ir galiu pradžioje štai ką pasakyti. Kaip žinia, struktūrinė neligybė tarp vyrų ir moterų egzistuoja jinai yra plačiai paplitusi ir moteris, aišku, yra ne vienoda grupė, bet vien tas faktas, kad esi moteris, reiškia, kad e, gali būti diskriminuojama daug kur pasaulyje ir tarptautinės priemonės bei įsipareigojimai e, nėra pakankami, kurie buvo iki šiol patvirtinti. Atlikta daug tyrimų, apžvalgų, kurios rodo, jog poveikis klimato kaitos labiau veikia moteris. Jos e, pajunta dažniau pasiekmes, ypač e, tose šalise, kur jos užtikrina pajamas, e, tokias kaip maisto gamyba ir kur tai susijęs su tam tikrais lyčių vaidmenimis. Dar svarbu nepamiršti lyties aspekto susijusios su socialiniais konstruktais, taisyklėmis ir santykiais kodifikuotais tarp vyrų ir moterų. Tai yra susijęs su galios ryšiais, nes veikia hierarchija ir e, laikui bėgant ir erdvinių požiūrių daug kas gali, aišku, pasikeisti. Ir jeigu bus įtvirtintas e, lyties požiūris, galima kalbėti apie platesnį moterų dalyvavimą, tai yra nepaprastai svarbu. Ir e, tai yra netgi platesnis dalykas. Tai yra plačiau negu dabartiniai modeliai, reikia tokiu būdu galvoti apie socialinės nelygybės sprendimą ir reikia nepamiršti, kad politika nėra uh, neutralities atžvilgių ir darybose dėl klimato kaitos ir atitinkamų politikos priemonių reikia to nepamiršti. Dar vienas dalykas - žmogaus teisų gyvenimas, tai tebėra, uh, užtikrinimas tai yra ir toliau problema. Ypač galvojant apie tai, kad e, lyčių lygybės tvirtimas susijęs su ilgalaikiais pokyčiais, e, elgesio, mąstysenos keitimu ir žmogaus teisių taip pat negalima įgyventinti be politikų valios, skaidrumo, demokratinės priežios ir e, pakankamų biudžeto lėšų. Pagalvojau, kad galbūt būtų įdomu pristatyti vieną pavyzdį. Mūsų e, partnerė organizacija yra Remte Bolivija, aišku, įveikia Bolivijoje tai yra platesnio tinklo dalis moterys keičiančios ekonomiką. Šiame kontekste veikia ši organizacija. E, trejų metų projektas buvo įgyvenimas ir panaudota tradicinės moterų žinios e, ir rekomend... tos žinios e, paverstos rekomendacijomis viešai politikai, viešosios politikos priemonėms. Pirmiausiai, projekto metu E, buvo įvertinti, atlikti tam tikrus e, tyrimus, įvertinti padėtį, įtrauktos e, mokslinės įstaigos NVO ir moterų organizacijos konkrečiai moterų teisų rėmėjos, rėmėjai Ir labai svarbu pradėti bet kokius veiksmus nuo pradžių, taikyti požiūrį iš apačios į viršų ir susijęti veiksmus su mokslininkų ir vietos bendruomenėmis. Tokiu būdu galima įsiaiškinti plačiau, geriau pažinti realybę vietoje. Ir moteris per keletą metų pastebėjo, kad vyko didžiuliai pokyčiai jų gyvenime. Daugiau buvo kaip tik gaivalinių nelaimių ir nenumatomumas klimato e, paveikia neigiamai e, kultūrų auginimą, e, taip pat kilo problemų dėl vandens ir kilo klausimas dėl maisto gamybos ir suverenumo. Ir kitas poveikis, kita pasiekmė klimato kaitos yra migracija, vyrai išvyksta į miestus, kartais ir moteriams e, tenka vykti į miestus ir moteris e, taip pat dirba e, dažnai tok, išvykusios į miestus pagalbininkėmis namuose ir jos dažnai patiria seksualinę prievartą. E, taip pat mūsų tikslas buvo įsiaiškinti, kaip žmonės veikia ir matoma, kad jos veikia labai konkrečiai, jas, jos panaudoja savo žinias, e, panaudoja žemę, e, sėjomaina yra naudojama taip pat organės trašos, atliekų tvarkymas ir panašiai yra labai svarbus dalykai. Ta daro moteris, bet aš nesiplėsiu. Ir kita kryptis veiklos šiam projekte - moterys lyderės, jų parama ir siekiama daugiklio poveikio efekto e, dalyvavimo platesnio ir taip pat e, biudžetas pagrįstas lytimi e, vietos ir nacionalinių lygmenių labai svarbu. Ir reikia pasakyti, kad dar ankstesnėme e, projekte, kuris truko e, dviejus metus, jau padaryta pirmieji darbai susijęs su moterų įgalinimu. Ir tai labai buvo svarbu pasirenkti kitam projektui, nes e, buvo labai aiškiai parodyta, koks moterų stiprus vaidmuo yra gaminant maistą, uh, ir taip pat kaip svarbu yra galiomis pasiskirstyti, techninis e, gebėjimų stiprinimas, bendradarbiavimas su kitomis moterimis regione. Tai svarbu ir norėčiau pasakyti, kad moteris ne tik siekia įtvirtinti savo teisės, bet ir a, motino žemės teisę siekia įtvirtinti. Ir taip pat a, ge, gerbuvio gyvenant e, savoką siekia įtvirtinti ir siekiama, kad tie dalykai atspindėtų dėrybose dėl klimato kaitos pasiekmių. Tokiu būdu galima užtikrinti, kad gyvenimą verta gyventi. Aš norėčiau dabar paraginti skirti pakankamą finansavimą, e, galvoti ne tik apie trumpalaikę perspektyvą remiant e, NVO, šiuo konkrečiu atveju Bolivija yra priskiriama vidutinių pajamų šalims. Ir kaip žinia, moterys, kurios, moterys šiaip labiausiai pažeidžiamos yra ir turingesnėse šalyse. Ir e, taip dėja išlieka ir reikia nepamiršti šių dalykų ir BVP yra nepakankamas rodiklis, kuris jis neleidžia atsižvelgti į visus aspektus. E, parengiau šiek tiek informacijos apie moterų teisės e, ir klimato kaitą. Manau, kad kiti kalbėtojai tą jau neblogai paaiškina, taigi praleisiu šią dalį. Tik norėčiau pasakyti, jog labai yra įdomu e, stebėti moterų darbo tvarkę ir klimato kaitos veiksmus, vystimas darbo tvarkę, nes tam tikrų požiūrių tai yra paralelus dalykai. Ir 92 metais Rio Dežanėre e, buvo sujungti tie dalykai ir deklaracija yra pirmas gal tarptautinis dokumentas, kuris pripažįsta moterų vaidmenį. Dar noriu paminėti tai, kad Marakeše praeitą rudenį e, per COP22 susitikimą pastebėjome vieną įdomų dalyką. Atsiranda nuoseklumas tarp klimato politikos reaguojančios į e, lyties aspektą ir tokių priemonių kaip e, SIDO, e, Pekino deklaracija ir kitų. Taigi atsiranda įvairių priemonių ir žmogaus teisų srityje. Ir tai labai svarbu. Matote čia kitus dalyvius, tai yra labiau pilietinės visuomenės gal e, dalykai, vis daugiau nevyriausybinių organizacijų. E, mes manome, kad turėtų nevyriausybinės organizacijos susivienyti, sujungti ir tokiu būdu poveikis bus stipresnis. Dėl rekomendacijų kartu su partnerėmis organizacijomis ir kitomis moterų teisų organizacijomis uh, E, rekomenduojame dalykus, kurie galbūt nėra nauji, aš neskaitysiu visko, bet jau buvo minėta, svarbus dalykai moterų dalyvavimas darybose, tai turėtų vykti visuose lygmenyse, ne tik aukščiausiojų, bet ir e, vietos lygmenių e, poveikio vertinimas atsižvelgiant į lytį, struktūrinės neligybės šalinimas ir tai yra plačiau negu tik atsižvelgimas į lyties aspektą. E, seksualinės reprodukcinės teisės, lytinės reprodukcinės teisės, e, galimybė moteriams naudoti žemę, kontroliuoti ją, taip pat finansavimo klausimas, kuris e, yra vienas iš tų dalykų, prie kurių norėčiau dar grįžti vėliau. E, noriu parodyti Jums mandalos piešinį prancūziškai. Ji yra prašta, bet tai yra darbo rezultatas. Mes su organizacijomis partnerėmis ją kartu piešėme. Mano tikslas yra pademonstruoti, kad įgalinimas nėra susijęs tik su ekonominiu aspektu. Taip, jį pirmiausia atsižvelgiama, kai e, kalbam apie moterų įgalinimą. Tačiau moterų grupės vietoje e, kalba apie individualius ir kolektyvinius dalykus. Egzistuoja galių įvairūs aspektai. Galima kalbėti apie e, galę kaip dominavimą, galę kaip žinias, paėgumų stiprinimus, prieigos prie išteklių, e, solidarumą, kolektyvinį dalyvavimą, įsipareigojimus taip pat e, galios viduje, tai yra susijęs su savivertė ir galimybė pasirinkti pačioms. Kaip matote, yra daug įvairių elementų, taigi nėra tik tai, ekonomika nėra vienintelis svarbus dalykas. Ir kokie yra svarbiausi klausimai, į kuriuos turime ieškoti atsakymų? Negalime moterų integravimo klausimo į klimato kaitos darybas atskirti nuo tokių dalykų kaip žmogaus teisės ar e, veiksmingi argumentai. Moterų dalyvavimas vertinamas kaip veiksmingesnis aspektas, bet Marakeše požiūris šiek tiek pasikeitė ir dabar atsirado sąsajos su žmogaus teisėmis. Norėjau pasakyti, kad moteris jau veikia, imasi veiksmų ir dalyvauja veiksmingai, bet reikia, kad jos, jos būtų atstovavimo ir jos pačios dalyvautų darybose. Dar svarbu yra pastebėti e, dabartinę ekonominę ir vystimosi paradigmą. Galbūt tai yra e, problemos dalis ir kyla svarbus klausimai. E, ar e, modelis pagristas neapmokamų moterų darbo ir prielaida, kad gamtiniai ištekliai yra neįsiemiami, ar tie modeliai gali ir toliau būti taikomi. Kai kurie autoriai e, kalba apie tai, kad moteris ir gamta tampa tarsi prieke ir man atrodo, kad į tuos dalykus reikėtų atsižvelgti galvant apie etinį aspektą. Matome taip pat, kad vis daugėja smurto prieš moteris tam tikrose e, konkrečiose situacijose susijusiuose su klimato kaita ar ištinkant gaivalinėms nelaimėms. Taip pat yra e, smurto prieš moteris naudojantis e, gamtos ištekliais ir mes turime daryti sesais ir galvoti apie viską, tai, visą tai. Turime nepamiršti ilgalaikės ir trumpalaikės perspektyvos, kolektyvinių teisių, patentų, žemės užgrobimo problemų. Tai turi atsispindėti. Pone Robinson jau paminėjo tai, kad labai svarbu klausytis vieniems kitų, mokytis vieniems iš kitų. Reikia veikti įvairiose sektoriuose ir visais lygmenimis Baigdama noriu pasakyti, kad krizė taip pat yra ir galimybė. Kai kam tai reiškia grėsmę, realybę, bet mes turime turėti galimybės dirbti kartu, kad kažką iš tiesų pakeistume. Reikia tikslų ir reikia deramo finansavimo. Tiek norėjau pasakyti. Dėkoju. paskutinė mūsų kalbėtoja, kuri taip pat labai svarbi kaip ir kitos, yra Jenny Stephenson, kuri Arkties taryboje atstovauja Samių tarybai. Sveiki visi, sveikos moterys, sveiki vyrai, sveiki visi, kurie taip pat save laikote kitos lyties atstovais ar belyčiais asmenimis. Aš norėčiau Jums papasakoti apie save. Ir kažkada norėčiau išklausyti ir jūsų istorijų. Aš esu Jani. Aš išaugau šeimoje, kuri užsėmė elnininkystę ir gyvenu tokioje šeimoje iki šiol. Ir e, aš išaugau tokioje aplinkoje, kur buvo galvojama, kad kai elnės laimingas, tai mes taip pat laimingi ir e, aš vadovaujuosi šio požiūrį šiandieną. Mano e, žmonės, samiai, yra Europos vieninteliai autoktonai. Mes gyvename e, Skandinavijos šiaurėje ir Rusijos pietričios, pietvakarios, atsiprašau. Ir mes esame sukūrę tam tikras priemonės, kad galėtume suprasti gamtą, kad galėtume su ją bendrauti. Turime priemonės, kurios leidžia mums suvokti, kokie yra gamtos dėsniai. Bet prieš 25 metus gamta mums nebe parodo kelio, nebeduota atsakymų, nes matome, kad e, oras yra e, nenu, nenusakomas kartais e, nežinome, kaip reaguoti į kaitą metų laikų. Ir mes turime realiai išgyventi klimato kaitą. Tai nėra kažkokia abstrakti grėsmė, jie egzistuoja, ji labai rimta. Mums oro sąlygos, klimato sąlygos yra svarbiausios ir mes e, valgydami pietus e, kalbame apie tai kasdien ir mes bandome nuspėti orą, nes mūsų išgyvenimas priklauso nuo to, elnių gyvenimas priklauso nuo to. Mes turime žinoti, koks bus oras, turime pasirenkti tam, kas bus. Ir jūs taip pat. Aš e, priklausau e, klimato kaitos kartai, aš klausiau, ką sako senoliai apie besikeičiantį klimatą. E, Tai, e, ką girdžiu, kelia surūpinimą. Visai nėra kokiu nors optimistinių prognozių, bet mes turime imtis veiksmų, kurių reikia ir turime priimti sunkius sprendimus. Tai turės įspindėti politikoje, kasdienėme gyvenime reikia pakeisti sistemą, pakeisti iš esmės mums visiems savo gyvenimą. Daugelis iš jūsų galbūt galvojate, kaip klimato kaita gali paveikti jūsų kasdienį gyvenimą, kaip tai gali nuolat jūs veikti. Viskas priklauso. Aš, pavyzdžiui, priklausau nuo oro ir Elniai taip pat mes turime rasti saugų jiems vietų, turime į ganyklas juos perkelti. Ir jeigu oras, oro sąlygos e, per 12 valandų pasikeičia, e, pavyzdžiui, iki temperatūra 35 laipsniais žiemą, tirpstas sniegas, susidaro ledos sluoksnis kartais ant sniego ir dėl to gali būti labai sudėtinga ir neįmanoma elniams pasiekti ganyklų. Ir mes tada turime rasti jiems naujų ganyklų. Mes taip pat e, matome, kad dažnai žiemą pradalyti, bet taip neturėtų būti. Sniegas yra įprastas dalykas ir dėl to taip pat susidaro E, sluoksnis ledo ir elniai nebegali užuosti žolės po sniegu ir e, jie negali to ir daryti visą laiką, nes jie turi taupyti savo energiją, kad galėtų pasiekti naujas e, ganiklas, bet E, mes e, žinome, kad e, mat, aš mačiau, kai labai pasikeitė oras, vėl susidarė ledo sluoksnis ganykloje ir jauni elniukai žuvo dėl to, kad jie negalėjo dėl tų sąlygų išgyventi. Ir mačiau, kaip mano sesuo apsiverkė. Mes taip pat matome, kad susidaro ledos sluoksnis ant ežerų, atsiranda dėl to skirtingos surovės pasikeičia. E, ir 2009 metais 300 elnių krito eidami, žuvo, e, įstrigo į ledą ir paskendo. Mes nieko negalėjome padaryti, tik tai žiūrėjome, kaip visa tai vyksta. Ir dėl klimato kaitos, dėl to, kad kiti žmonės galvoja tik tai apie vartojimą, mes mokame savo krauju. Mano šeima už tai sumoka ir tikriausiai tai bus e, ateityje, jeigu sistema nepasikeis. Mums reikia atsinaunančios energetikos, turime keistis, derintis prie to, turime keisti visą savo gyvenimo būdą. Uh, su žaliaja naujaja ekonomika mes turime sėti ir rimtas prievolės. Dabar visame pasaulyje labai daug autoktonų negali naudoti savo teisėmis. Jų žmogaus teisės yra pažeidžiamos dėl to, kad pereinama į žalę energetiką. Supraskime teisingai, aš pasakau už žalę energetiką, mums jos labai reikia. Tačiau mes negalime ir toliau pažeidinėti e, tų žmonių teisų, žmogaus teisų. E, vadovai tokių bendruomenių, daug moterų, daug jaunų žmonių e, kartais grobiami ir žudomi dėl to, kad jie bando kovoti už savo žemę, e, už savo išgyvenimą ir jie bando saugoti gamtą. Dabar Švedijoje yra keletas bendruomenių, kurios kovoja prieš vėjo jėgainių statymą e, tose žemėse, kur auginami elniai. E, elniai dėl e, triukšmo neįsitas gamyklas. Vartotojai energetikos tos energijos bus miestuose. Ir kaip 19 a, 20 amžiaus pradžioje ir vėliau šeštajame dešimtmetyje, kai buvo užtvanka statoma e, tose teritorijose, kur gyvename, turėjome pasitraukti ir reikėjo perkelti elnius. E, reikia tvaraus vystimos ir kalbam apie tai, bet kas už tai moka ir kiek iš tikrųjų kainuoja jūsų vartojimas. Aš žinau, kiek kainuoja tai. Kai vyksta pereimas, reikia įtvirtinti klimato teisingumą, reikia tvarumo. Mes negalime kalbėti apie e, tvarę kalnakasybą ar ekologišką naftos gamybą. Mes turime nusigręžti nuo to, turime iš naujo pažiūrėti visai. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad šiandien galėjau pas Jūs atvykti. Tai yra pirmas klausimas klimato uh, teisingumo srityje ir aš norėčiau paploti Jums už tai, kad surengėte šį klausimą. Bet kodėl prireikė taip ilgai laukti? Kodėl reikėjo taip ilgai laukti? Aš taip pat norėčiau mesti jums pirštinę. Dėl klimato teisingumo, ar teisingumas yra tik tai tai, kas yra suteikiama žmonėms, kurie gali kalbėti su jumis jūsų kalba, o galbūt kažkas kitas taip pat turi sulaukti teisingumo, ar tie kiti taip pat turi e, teisės, jūsų pačių vaikai, ar jie turi teisės. Ar gyvūnai turi teisės? Jie negali kalbėti jūsų kalbą, negali su jumis bendrauti ar kovoti už savo teisės kaip mes. Ar augalai turi teisės, upės? Ar motina žemė turi teisės? Klimato teisingumas, man atrodo, apima visas šias teisės. Naujojoje Zelandijoje neseniai e, upiai buvo suteiktas teis jūrinio asmens statusas ir aš norėčiau jums mešti tokį iššūkį Europos parlamente, Europos Sąjungoje. Mes turime apie tai galvoti. Statusas ir teisės motinos žemės, upės, negimusios dar kartos teisės. Ačiū. Thank you, Mr. Stephenson. Labai dėkuoju Jums, e, ponė Stephenson. Mes turime dabar maždaug 25 minutės narių pasisakymams. Ar norėtumėt ką nors pasakyti? Pirmiausia, suteiksime galimybę mūsų nariams užduoti savo klausimus ir po, po to, jei juos bus atsakyti, ir po to gal suteiksime uh, galimybę kitiems užduoti savo klausimus. Aš kalbėsiu savo gimtają prancūzų kalbą, nes labai svarbu, manau, nu, kalbėti savo kalbomis. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už tai, ką mes šiandien išgirdome. Tai yra labai svarbu ir aš didžiuojusi tuo, kad galiu dalyvauti šiandienos uh, renginyje, kurį surengė moterų teisų komitetas. Komitetas, kuris labai dažnai beje nagrinėja klausimus, apie kuriuos nekalba kiti komitetai. Ir kaip jūs ir kalbėjote, mes tai darome tikėdamiesi, kad galėsime kai ką pakeisti pasaulyje, nors gal šiandien aplinkybės nėra labai palankios tokio, tokiems pokyčiams. Vis tiek mes visi moterų teisų komitete dirbame susitelkę. Ir mes galime be abejo kalbėti apie visas šias problemas, nagrinėdami jų lyčių aspektą, bet aš manau, kad reikėtų gal plačiau kalbėti, kalbėti apie mūsų gyvenimo būdo modelį. Ir e, labai gaila, kad komisijos atstovas jau išėjo, bet tikiuosi, kad gal jie atsiūs dar ką nors. Aš manau, kad mums reikia kitokios politikos ES. Ir komisijos e, atstovai kalbėjo apie COP21, apie, apie kitus dalykus, kurie turėtų padėti toms labiausiai pažeidžiamoms šalims, tam, kad jos galėtų pakeisti savo gyvenimo būdą. Ir da, beje, aš taip pat dirbu ir tarptautinės priekybos komitete. Ir labai keista, Bet tuomet, kai tuomet, kai ta, e, tarptautinės priekybos komitete kalbama apie tai, kaip galima būtų sustiprinti, toliau plėtoti mūsų e, ekonomikos modelį, e, mūsų vartojimą. Aš esu prieš tą globalizaciją, nereguliuojamą globalizaciją, bet mes matome, kad mes Europoje iš esmės e, da, dabar plėtojame tuos modulius, kurie tik tai pagilins klimato da, kaitą. Pa, aš galiu pateikti Jums pavyzdį. Europos parlamentas nesiniai patvirtino da, laisvos prekybos susitarimą su Kanada ir pagal tą susitarimą galima bus pradėti išgauti skalūno dujas. Ir bus kuriamos Kanadoje, nauji, nauji, bus statomi nauji dujotiekiai. Uh, Be to, ir, ir akivaizdu, kad Kanada yra mūsų partnerė, bet dėja klimato kaitos srityje ji ne visuomet daro tai, ko mes e, norėtume. Kartu su ponia Hautel mes lankėmės Ganoje praeitą savaitę ir mes tenai matėme, kad susitarimas dėl laisvosios prekybos su Gana uh, tikrai sukelia tikrą katastrofą, nes primetė šiai šaliai intensyvų ūkininkavimą. Ir dėl to kenčia vietos bendruomenės, kuriuose labai svarbu vaidmenį vaidina moteris. Ir matome, kad dėl tos e, intensyvaus ūkininkavimo ne tik skursta mažėja dirbožėmio kokybė, bet ir skursta moteris. Moteris, kurios dažniausiai ir, ir aprūpina savo šeimas. Taigi tai yra tikra katastrofa. Bet mes čia, Europos parlamente, patvirtinome mūsų laisvos prekybos susitarimą su Gana, kuri tik taip pagilins, pablogins tą situaciją. Aš labai mėgstu šį moterų teisų komitetą, jis puikiai dirba. Ir aš tikrai labai norėčiau, kad mūsų komitetas galėtų aiškiau ir geriau išdėstyti savo poziciją kitose komitetuose, pavyzdžiui, Tarptautinės priekybos komitete. Aš visiškai jums pritariu, taip, mes turime dar daug ką padaryti ir e, mes turime šizofrenišką daugumą Europos parlamente. Čia mes, pavyzdžiui, kalbame apie moterų teisės ir kalbame apie tai, kad reikia bandyti įveikti um, skurdą. Tačiau, kai atsidurime kitose komitetuose, jo plenarnėme posėdėje, mes balsuojame už dokumentus, kurie kaip tik pablogina situaciją. Aš manau, kad mums reikia nusikliau elgtis ir Europos parlamente, ir Europos komisijoje. Man atrodo, kad priekybos generalinis direktoratas gal turi pernelik e, veiksmų laisvės komisijoje. Ir dar vienas dalykas apie pilietinį visuomenę. Mes tikrai glaudžiai bendradarbiavame su pilietinė visuomenė ir ji puikiai dirba, tačiau man kartais atrodo, kad mes šiandien užkrauname visą atsakomybę būtent pilietiniai visuomeniai, kai mes matome, kokie galingi yra pinigai ypač besivystančiose šalise, kokią didžiulę galę jie turi. Daug, turime suprasti, kad dažnai pilietinė visuomenė negali, tai gali pasipriešinti. Ir pilietinė visuomenė dabar yra visiškai nustekianta dėl to, kad nepaprastai smarkų lobizmą vykdo tam tikrai ekonominiai žaidėjai, tam, kad jie galėtų daryti, ką tik panorėtose šalyse. Ir aš manau, kad mes turėtume nepamiršti pilietinės visuomenės, kuriai šiandien už, mes užkrauname pernelik didelę atsakomybę, ypač kai kalbam apie da, pasaulio ateities modelių kūrimą. Pane Hautala. Dėkuoju, dėkuoju Jums už Jūsų pasisakymus, labai tikrai įspūdingas kalbas. Prieš porą metų aš e, patyriau didelį sukretimą dėl to, kad e, pas mus atvyko e, Gvatemalos gyventojai, kurie nukentėjo nuo vieno labai stambaus švarios energi, energetikos projekto. Nes da, tokie projektai yra susijęs su žemė su žemės grobstimu ir su tuo, kad naikinama yra, naikinama yra tų žmonių tradicinė, tradicinis gyvenimo būdas. Ir, ir mes patvirtiname švaraus vystimusi mechanizmą. A, Jis buvo patvirtinęs jungtinėse tautose ir aš kartu su keli, keliais kolegomis pradėjau susirašinėti su to mechanizmo atstovais, vadovais. Kai, kas, kai ką mums pavyko, man atrodo, pakeisti, nors negaliu dabar to plačiau komentuoti. Aš manau, kad mums reikia tikrai geriau kontroliuoti ir stebėti, ką daro stambios organiza tarptautinės organizacijos, kaip jos kenkia vietos moterims ir vietos bendruomenėms apskritai, nes akivaizdu, kad e, žemė yra reikalinga tom bendruomenėm tam, kad jos galėtų išgyventi. Ir aš pačiu žinau, kad ir o, už arkties rato esančioms bendruomenėms labai uh, sunku apginti savo teisės, bet, bet taip panaši situacija susiklosti ir kitur. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ponė Robinson, ar galima pakeisti tokią kai kurių tarptautinių organizacijų vykdymo politiką. Dėkuoju, mes dar sugrįšime prie jūsų klausimo. Pone Piti, man atrodo, prašė žodžio. Hvala vam lijepo, e, gospođo predsjednice. E, hvala našim e, goščiam. Pone Petir, labai dėkoju. Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų viešnioms už jų pasisakymus. Be abejo, klimato kaita turėtų rūpėti mums visiems, nes ji gali destabilizuoti pasaulį. Štai kas mūsų laukia, jeigu mes nesutelksime savo pastangų, bandydami įveikti šį reiškinį. O tam, kad galėtume jiems įveikti, mums, veikti mums reikia technologinės pažangos ir tokios technologijų paskirstimo, kuri atsižvelgtų, sistemos, kuris atsižvelgtų į besivystančių šalių poreikius. Jei to nedarysime, tuomet kils konfliktai dėl vandens, žemės ir e, didės skurdas. Taigi mums solidarumo ir bendros sutelktos lyderystės tam, kad galėtume įveikti mūsų laukiančius iššūkius. Mes turėtume tikrai dirbti labai rimtai, suprasdami, mes suprantame, kad ne viena šalis vien savo jėgomis nesugebės sustabdyti klimato kaitos. Turime susitelkti ir turime numatyti labai konkrečias priemonės, nes tos priemonės būtų ilgalaikį investiciją į mūsų išgyvenimą. Klimato kaita pridaro nemažai žalos mūsų ištekliams ir dėl to sumažėja mūsų galimybės apsirūpinti maistu. Ir akivaizdu, kad tai pajusime mes visi visame pasaulyje. Atlantoje nesiniai vyko renginys, kuriame išsamei buvo apie tai kalbama. Beje, įdomu yra paskaityti kai kurios dokumentus, e, kurios paskelbė Massachusetts'o mokslinio tyrimų biuras. Klimato kaita palies e, e, kiekvieną iš mūsų ir kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą. Pavyzdžiui, yra paskaičiuota, kad kiekviena karšta diena nuo 1931 iki 2010 metų sumažino gimstamumą vienoje Amerikos valstijoje 1600 kūdikių. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie tai, kad negalima riboti moterų reprodukcinių teisų, kaip kai kas bando tą daryti. Mes turime ieškoti konkrečių atsakymų į konkrečias problemas. Turime suteikti e, sveikatos priežiūros gali e, paslaugas pažydžiamiausiams. Turime ieškoti ir aktyviau naudoti ir sinaujančius energijos šaltinius. Turime didinti savo energetinį e, efektyvumą. Ir be abejo nepamiršti tai, kad visas šios rytis būtina integruoti moterų aspektą. Dėkoju. Dėkoju visiems, kas pasisakė. Panašu, kad daugiau niekas neprašo žodžių. Taigi dabar mes suteiksime galimybę mūsų viešniu, viešnioms apibendrinti šią Um, šį renginį. Pato Mary Robinson galės uh, apibendrinti uh, tai, ką pas, pasakys mūsų viešnios ir po to pranešėjai suteiksime trumpam žodį. Pirmiausia, komisijos uh, atstovės teiksime žodį. Uh, Aš norėčiau pakomentuoti, pirmininkai, tai, kas buvo pasakyta apie mūsų politiką. Taip, aš puikiai suprantu, apie ką jūs kalbate. Ir iš tikrųjų, aš kalbu galvodama apie vystomojo bendradarbiavimo perspektyvą. Iš tikrųjų, Yra trečių šalių, kurios pačios nori da, da, spręsti dėl savo vystomo bendradarbiavimo modelio ir mes su tokiamis šalimis bendradarbiaujame, turime darbo grupės ir aš galiu Jums pasakyti, pasakyti, kad mes tik tai galime siekti, kad vyktų konsultacijos tokiais klausimais, konsultacijos su tokių šalių atstovais, konsultacijos, kurios. Uh, leistų mums pabendrauti su vairiomis e, visuomenės grupėmis. Bet, kaip minėjau, mes galvodami apie vystamą įbendradarbiavimą, galvojame apie konkrečias, e, konkrečių šalių ypatumus. Bet aš negaliu komentuoti to, ką jūs sakėte dėl laisvos prekybos susitarimų. vystamojo bendradarbiavimo srityje, ypač po to, kai buvo pasirašytas Paryžiaus susitarimas ir, į, ir į NDS matome, kad tie INDS pasidarė konkretesni Ypač be, be, ir be, pramoninės šalis gali besvystančiam šalims rodyti pavyzdį. Mes taip pat matome, kad lyties aspektas dažniausiai yra integruojamas į prisitaikymo veiksmus. Ir mes dabar komisijoje stengiamės užtikrinti kad būtų atsižvelgiama į lyties aspektus, kai yra rengiami švelninimo veiksmai, kurie yra susiję ir su tvaria energetika ir klimato kaita. Ir mes, pavyzdžiui, prieš kelias savaitę, savaitę surinkėme renginį, kuriame buvo kalbama apie lytį ir tvarę energetiką. Kalbėjome, pažiūrėjau, apie tai, kad energetika gali padėti moteriams e, užsiimti e, ekonominę veiklą ir taip e, jos galėtų užsidirbti pajamų ir prisidėti prie ekonomikos plėtros. Ir taip pat labai svarbu yra užtikrinti, kad moteris galėtų vaidinti vaidmenį energi, energetikos grandinėje ir kad jos galėtų uh, galėtų skatinti pokyčius šioje grandinėje. Tai tiek. Dėkuoju. Pone Delzoto, gal jūs galėtumėt ką nors pasakyti? Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta apie nuseklumą ir politikos e, e, testinumą. Tai be abejo yra labai svarbu. seksualinės, e, lytinės ir reproduktinės e, teisės. Čia reikėtų kalbėti ne vien apie gimstamumo kontrolę, bet apie kontracepciją, bet ir apie geresnę prieigą prie tam tikrų paslaugų e, ir kad tos tokios paslaugos turi būti teikiamos nuo gavelinių nelaimių nukentėjusioms moteriams nes dažnai tokios moteris susiduria su, su sudėtingesnėmis aplinkybėmis ir tai dažnai prieš jas yra smurtaujama. Taigi reikėtų joms padėti. Dėkoju. Dėkoju, kad taip trumpai kalbėjot. Jenny Stephenson. Dėkoju Jums, dėkoju už įdomius klausimus, svarb, svarbius klausimus. Aš norėčiau samiau pakalbėti apie da, atsakomybę, skirstant lėšas. Ir e, čia reikia kalbėti Europos Sąjungos, e, sąjungos da, e, da, lėšas ir atskirų fondų lėšas. Pavyzdžiui, žalios energetikos fondas daro mums, pridaro mums nemažai žalos. Ir šių fondų yra refinansuojami projektai, kurie kenkia čia buvių teisėms. Ir tą reikia kažkaip taisyti. E, ir sunku, aš suprantu, tai net Švedijoje mes dar nesugalvojame, kaip tai galima būtų padaryti. Samių bendruomenė nariai patys savo atstovauja teisme nes mes neturime pakankamai lėšų, kad galėtume pasisamdyti advokatus, kurie galėtų mus apginti nuo didžiulių, didžiulių korporacijų. Ir mums reikia kitokios politikos, politikos, kurioje būtų numatytos, numatytos tam tikri saugikliai. Ir uh, Mes nesame paminėti tik, e, niekur Paryžiaus sustarimuose, tik tai preambulėje, tik tai konstituojamoje dalyje. Bet aš manau, kad e, mūsų teisės taip pat reikėtų apginti. Dėkoju ir gal Mary Robinson galėtų apibendrinti tai, kas buvo pasakyta. Taip, Iš tikrųjų, du, du, nemažai kas buvo pasakyta, da, paminėtas buvo ba, nuseklumas, taip, nuseklumo dar nėra labai daug, ypač jei pažvelgtume priekybos ir žemės ūkio politiką, kaip jūs visiškai tei, teisingai sakėte. Ne visuomet tokia mes nusekliai, nenusekliai keičiame sistemą, kaip ir jau šiandien buvo pasakyta labai aiškiai. Uh, Mums reikia cikliškai veikiančios ekonomikos. Mes turime da, užtikrinti, kad mūsų ekonomika būtų veiksmingesnė, kad joje būtų mažiau švaistoma. O, o, išteklių ir Heidi kalbėjo apie da, uh, švaraus vystimosi mechanizmą. Taip, iš tikrųjų yra pripažinta jau, kad e, jį rengiant buvo padaryta labai daug, pra... padaryta daug klaidų ir bandoma dabar jas ištaisyti. Mes turime tikrai labai atidžiai stebėti visas taikomas priemonės. Ir e, ta, Žan visiškai teisingai sakė, kad tie, kas e, teikia švarę energiją, turi ją generuoti, nepažeisdami čia buvių bendruomenių teisų. Ir aš žinau, kad, kad šiuo metu daugiausia skundų susilaukiama dėl to, kad, kad tos įmonės, kurios plėtojo švarios energetikos projektus, dažniausia pažeidinėja žmogaus teisės, nes paprastai tai yra labai didelio masto projektai. Ir Mes dabar turime Paryžiaus sustarimą ir turime labai konkrečių įsipareigojimų. Pavyzdžiui, kad vidutinė temperatūra žemė, žemėje nepadidėtų daugiau nei pusantro laipsnio. Ir akivaizdu, kad kai kas bandys, pavyzdžiui, kai ką paskubinti prisitaikymo, švelninimo, atsiprašau, srityje. Ir todėl aš tikrai paraginčiau Europos parlamentą suprasti, kad mums reikia uh, teisingumo klimato kaitos srityje. Reikia išgirsti ir čia buvių, ir moterų, ir kitų grupių balsą. Ir mes visi taip pat turime suprasti, kad labai svarbu yra dalyvauti ta, uh, sprendimų prieimime. Ir aš pasakyčiau dar iš savo, požiūrį, savo perspektyvos, kad mums reikia didesnio finansavimo uh, tokiai veiklai. Mums reikia geriau finansuoti da, a, žmonių a, įsitraukimą į po, politinius procesus. Aš kartu su savo da, bendradarbiau pateikėme rekomendacijas jungtinėms tautoms dėl to, kaip turėtų atrodyti 2030 e, metų darbo atvarkė, kaip galima būtų patobulinti vystimuisi skirtą finansavimą tam, kad kiekvienas galėtų ištrūkti vieną iš savo e, veiklos rato ir pamatyti platesnį vaizdą, nes tai yra nepaprastai svarbu. Be abejo, e, šalis turėtų taip pat aktyviau įsitraukti į šią veiklą. Ir yra šalių, kurios tikrai rodo nemažai lyderystės. Uh, ir e, dideliai žingsniai žengia į priekį ir tai yra labai gerai. Ir aš manau, kad jūsų e, pranešimas e, skirtas lyčių lygybė ir klimato kaitai neapsribos vien ES, kad jame bus kalbama ir apie visą pasaulį, kad jame taip pat bus kalbama apie didesnį solidarumą, apie tai, kad Ne viena šalis vien savo jėgomis negalės įveikti klimato kaitos arba niekas negali tikėtis, kad jo nepalies klimato kaita. Čia galima būtų pasitelkti analogiją su Titaniku. Kai Titanikas atsitrenkė į Lietkalnį, žuvo ne tik uh, uh, žemiausios klasės uh, keleiviai, bet ir tie, kurie uh, uh, keliavo uh, verslo kla klasė, pirm pirma klase. Ir mes matome, kad vis daugiau žmonių yra vis daugiau žmonių turi palikti savo gimtasias žemės, vis daugiau žmonių nes, nesuranda jiems reikalingų išteklių, vis, vis daugiau žmonių patiria didžiulės traumas. Ir tai šiandien jau apie tai girdėjome. Ir kiekvieną dieną jie da, kovoja su da, klimato kaitos padariniais, bando jai kažkaip pasipriešinti. Ir mes pirmiausia dabar galvodami apie naują da, ekonomikos modelį, tu, turime galvoti apie da, tuos, kas labiausia nukenčia nuo klimato kaitos. Ir aš manau, kad mes turime aiškiai nustatyti savo prioritetus. Ir mūsų dėmesio centre dabar du turėtų būti pažeidžiamiausi. Tai yra labai gerai, labai geras principas. Uh, Ir aš tikiuosi, kad pranešime ir apie tai bus e, kalbama. Ir dar vienas dalykas, aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad reprodukcinės teisės yra nepaprastai svarbios. Ir jas reikia remti dėl įvairiausių priežasčių, ypač besivystančiuose šalyse, nes uh, tenai problemų tikrai yra labai daug ir dėja, dėja dabar galime tik apgailėstauti, kad kad dabar yra taikoma visuotinio nutilinimo taisyklė. Ir Nelsonas Mandela bandė kelti tą klausimą ir prezidentas Trumpas jį nutraukė. Ir tokio elgesio padariniai jaučiami yra visur. Aš džiaugiuosi, kad aš galėjau dalyvauti šiame renginyje ir aš manau, kad iš tikrųjų išgirdome įvairių nuomonių, įvairių išvalgų ir aš tikiuosi, kad ši diskusija suteiks jums peno pamastymams, rengiant šį pranešimą. Mano fondas tikrai nekantrai lauks, kol jis bus uh, parengtas ir tikimės, kad Europos parlamentas galės parodys lyderystės pavyzdį, atkreipia daugiau dėmesio į moterų teisų, lyčių lygybės ir klimato kaitos problematiką. Dėkuoju. Like Norėčiau padėkoti poniai Robinson ir kitiems kalbėjusiems asmenims. Paskutinį žodį suteiksiu mūsų pranešėjai Engstrom. Mm. E, dėkoju. Buvo tikrai įkvepiančios diskusijos. Aš manau, kad reikėtų kalbėti taip pat ir apie aktyvų pilietiškumą. Dėkuoju, Janė, už tai, kad jūs kalbėjote taip aiškiai, emocingai. Aš tikrai džiaugiuosi e, jūsų dalyvavimu, dėkoju taip pat e, Silvijai ir kitai savo kolegijai. Norėčiau pasakyti, kad Mes e, turime remtis viltimi, turime išklausyti visų, e, kuriuos turime paremti. Šiandieną mūsų posidalyvauja de, delegacija iš Švedijos. Galbūt galėtumėte atsistoti, jūs esate tikri, E, vilties kaliniai. Aš manau, kad e, jūs tikrai įkūnijate tai, kas yra aktyvus piliečiai. Jūs šiandien dalyvaujate mūsų posėdėje, mūsų klausimuose. Aš manau, kad jūs, jas, jūs tikrai labai svarbus. Dėkuoju už tai, kad dalyvaujate posėdėje. Aš matau, kad yra keli parlamento nariai, bet taip pat dalyvauja ir nemažai žmonių kurie nėra nariai. Taigi džiaugiuosi tokiu dalyvavimu ir aš manau, kad ir mes galime prisidėti prie informacijos klaidos, bet ją turėtumėte skatinti ir jūs visais lygmenimis, reikia kalbėti, aptarinėti šias svarbės temas. Taigi tiek norėjau pasakyti, dėkoju. Ačiū visiems, padarysime trumpą pertraukėlę prieš pratesdami posėdį. Dėkuoju visiems kalbėtojams. Well, can we have some order, please? Um, we do need to get on because we are. Taigi, prateskime posėdį, nes jau vėlus laikas. Mes už keturių minučių turėtume pradėti balsavimą, ko gero nebespėsime. Bet norėčiau dabar perėti prie šešto darbo tvarkės punkto. Bandomieji projektai ir parengėmieji veiksmai kitų metų biudžete. Pranešėja yra Konstaslio Grip, bet ji nedalyvauja posėdėje. Suteiksiu žodį poniai Galpalač. Ji pristatys šį pranešimą. Prašau, padarykite tai trumpai, nes laiko neturime daug. Dėkoju, aš kalbėsiu ponios Liogrip vardu, nes negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Mes diskutuojame apie bandomosius projektus, kuriuos e, pateiks e, FAM, e, moterų biudžeto komitetas ir mes gavome devynis bandomosius projektus iš daugelio mm, frakcijų, kurios yra atstovaujamos šiame komitete. Pasiūlymai apima daug temų, tokių kaip pavyzdžiui moterų verslumas, motinų sveikata arba mm, moterų ir mergaičių įgal, įgalinimas. Pane Liogrip išanalizavo visus projektus, kurie buvo pateikti sekretariatui ir įvertino kiekvieną iš jų. Ji padarė tam tikras išvadas dėl projektų ir aš norėčiau pristatyti jums tas išvadas. Visų pirma, ponelio Grip norėtų pabrėžti tai, kad kai kurie iš šių projektų, pavyzdžiui, numeris 1, 2 ir 3, yra veiksmingi, juose yra nu, numatomi veiksmingi e, svarbus veiksmai. Jie pripažįsta, kad e, komitetas turėtų balsuoti už tokių pasiūlymų patvirtinimą. Taip pat ji pabrėžia, kad mm, tyrimai, kurie yra įvardinti ketvirtame ir aštuntame projektuose, nors ir ganėtinai brangus, vis dėlto galėtų būti naudingi, vertinant rizikos e, švietimo E, skurdo, moterų skurdo srityje. Taip pat ponelio Grip norėtų paraginti komiteto narius balsuoti už šios du projektus. Bet ponelio Grip apgailestauja, kad kiti, kiti pasiūlymai, tokie kaip pavyzdžiui 5, 6 ir 7, nors ir ganėtinai įdomus, potencialiai įdomus, vis dėlto nėra pakankamai tikslus ir juose trūksta iškumo. Taigi ji neragina, neragina balsuoti už juos. Taip pat dėl devinto projekto ponelio Grip mano, kad šis projektas, kuris buvo pateiktas šiame pasiūlyme, jis yra skirtas moterų lyčių aspekto įtraukimui ES institucijose nėra tinkama priemonė. Pone Liugrip mano, kad būtent ES institucijos pačios turi apibriežti savo lyčių įtraukimo aspektų politiką. Taigi komisija neturėtų apibriežti šio klausimo sprendimo. Taigi, Dėl šios priežasties ponelio Grip nepritarė šiam pasiūlymui. Kai balsuosime dėl šių bandomų projektų ir parengimų veiksmų, e, jie bus pristatyti biudžeto komitetui prieš gegužės trečią įvertinimui ir mes turėtume gauti informaciją e, iš komisijos e, birželio pabaigoje. tuomet biudžete šis finansavimo klausimas bus aptartas, biudžeto komitete šis klausimas bus aptartas Liepos mėnesį. Aš norėčiau padėkoti visiems nariams, kurie dalyvavo ruošiant šios devynis projektus. Darbo tikrai buvo daug. Taigi, ponelio Grip norėtų paprašyti pirmininkės e, suteikti galimybę e, kolegoms pristatyti e, tuos bandomųjų projektų, tuos būtus projektus išsameu. Dėkoju. Norėčiau suteikti žodį kiekvienam asmeniai, kuris pristatė, pateikė šiuos projektus. Uh, Taigi, iš eilės PP1 iniciatyvos skirtos moterų verslumui, Sirpa Pietikainen. Ar ji dalyvauja posėdėje? Bet tai nebuvo vienas iš tų projektų, kuriuos, kuriuos buvo rekomenduojama patvirtinti. Du. Antras projektas. Uh, E, pažeidžiamųjų grupių prie, prieinamumo prie moterų sveikatos užtikrinimo gerinimas, ponė Marija Arena. Aš manau, kad šis pavadinimas yra daug sakantis. Tikrai reikėtų padėti pažeidžiamoms grupėms, reikėtų skirti dėmesio motinų sveikatai. Europoje šiuo metu yra susidurima su diskriminacija, susiduria būtent su ją pažeidžiamos grupės Taigi reikėtų tam tikros priemonės po projekto patvirtinimo, kuri galėtų būti naudinga gyventėms, kurie susiduria su šia problema. Dėkoju. Toliau trečias projektas - mergačių galinimas visame pasaulyje. Beatriz Besera Rosa Estaras Feragutorius posėdėje. Dėkoju, pirmininkė, labai trumpai. Aš norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę pristatyti šį pasiūlymą skirtą mergačių galinimui. Deja, lyčių stereotipai vis dar egzistuoja mūsų visuomenėje ir dėl to mergaitė susiduria su jų lūkesčio pribojimais. Taigi būtina siekti pokyčių apibrėžiant tam tikrus pagrindinius tikslus. Mergaitės nuo 10-15 metų turėtų susipažinti su įvairiausiamis darbo galimybėmis, su moterų vaidmens stiprinimu. Mergaitėms nereikėtų primesti konkretaus vaidmens, bet reikėtų tik informuoti jas apie esama, esamus pasirinkimus, vaidmens, galimus vaidmenis, darbas visą dieną, darbas pusę etato ir taip toliau. Taip pat reikėtų apibriežti ir naujus profilius, ne tik tradicinius. Šis projektas galėtų prisidėti taip pat ir prie konkurencingumo, da, augimo, darbo vietų kūrimo. Ehm, ši kampanija taip pat e, remtųsi ir moksliniais tyrimais, mokslinio vertinimu. Dėkoju. Toliau ketvirtas projektas - poveikis šeimoms ir tėvams susidurantiems su skurdu. Uh, Pone Lopes, ko gero, nedalyvauja posėdėje. Ar kas nors e, kitas norėtų pasisakyti? Ta pati asmenų grupė parengė kelis projektus. Galbūt kas nors galėtų pristatyti juos visus labai trumpai. Jeigu niekas ne, nenori to daryti, perkime prie devinto projekto. Uh, lyčių e, lygybės aspektų įtraukimas ES institucijose. Panas Urtasun, e, dėkuoju, aš norėčiau pasakyti, kad e, šis projektas yra skirtas lyčių klausimų įtraukimui į visas institucijas. Biudžetas yra ganėtinai ribotas, taigi aš manau, kad reikėtų pasigilinti ir į šį klausimą. E, dėkoju. Atsiprašau, kad aš jūs šiek tiek skubinau. Perėsime prie balsavimų, prie elektroninių balsavimo. Ar visi turite e, korteles? Mes balsuosime e, dėl programos Horizontas 2020 ir dėl bandomųjų projektų. Trečias balsavimas bus dėl universitetinio mokymuose ir e, mokymuose visą gyvenimą. Taigi dabar perėsime prie horizontas 2020 vertinimo ir balsavimo dėl jo. Um, tarpinės vertinimas ir pasiūlymas dėl devintosios bendrosios programos. Mm, pranešėjos posėdėje nėra, taigi ji negali pasakyti. Kompromisas numeris 6, šeštas kompromisas, kas už, prieš, pritarta, 24 atkrenta, 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, nepritarta, 17 kas už, kas prieš, Manau, kad patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Septintas kompromisnis pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavo? Baigiame balsavimą. viena, viena balso persvara buvo patvirtinta. Dėkoju. Aštuntas kompromisinis pasiūlymas. Kas už? Kas prieš? Ko gero atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Taigi balsuokime dėl aštunto kompromisinio pasiūlymo. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 26 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 23 pasiūlymas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 9 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 25 pakeitimas. Kas už? Atsiprašau, 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 10, ne, 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, Atsiprašau, mano balsavimo sąrašas nėra naujausias. Nėra naujausioje versija. Penkiasdešimt pirmas pakeitimas kas už, kas prieš. Patvirtinta. Dešimtas e, kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš. Patvirtinta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Keturiasdešimt pirmas pakeitimas ir keturiasdešimt ketvirtas yra identiški, kas už, kas prieš, patvirtinta 42 kas už, kas prieš, atmesta. 13 kompromisas kas už, kas prieš, patvirtinta. 14 kompromisas kas už, kas prieš, patvirtinta. 49 pakeitimas kas už, kas prieš, patvirtinta. 8 50 kas už, kas prieš, patvirtinta. 52 ir 53 identiški kas už, kas prieš, patvirtinta. 15 kompromisas kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau konsultuomosios dalys. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, Patvirtinta antras, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Šeštas, e, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš patvirtinta. Ir dabar persime prie galutinio balsavimo, balsuosime elektroniškai. Taigi, galutinis balsavimas dėl nuomonės projektų. Baigiame balsavimą. Patvirtinta vienbalsiškai, tai jį dėkoju Jums, sveikinu pranešėją. Kitas dokumentas yra bandomieji projektai. Pirmasis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Antrasis bandomas projektas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Trečias. Dėl trečio projekto yra pakeitimas e, pateikiamas žodžiu. Pone Becera ir kiti, ar norėtumėte pristatyti šį pakeitimą? Tai yra tik ištaisimas pavadinime. Buvo rašoma Empowered Girls Around World. Mes vie, visame pasaulyje pakeičiame žodžiais Europoje mergačių e, įgaliojimas įgalinimas Europoje, o ne visame pasaulyje. Dėkoju. Taigi, kas už šį projektą, kas prieš, patvirtinta. Ketvirtas bandomasis projektas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Penktas bandomasis projektas, kas už, kas prieš, Atmestas. Šeštas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Septintas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Aštuntas bandomasis projektas, kas už, kas prieš. Patvirtintas devintas bandomas projektas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame balsavimą. Taip pat patvirtinta vienu, vienu balsu persvara. Na, ko gero, šią problemą problema turi būti sprendžiama. Na ir paskutinis e, dokumentas, dėl kurio balsuosime, yra tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą ir strategijos dalis. Taigi vėlgi nėra pranešėjos persinio ir balsavimo. Tryliktas uh, pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta. Penkioliktas atkrenta, septynioliktas, kas už, kas prieš patvirtinta. Šešioliktasis 19 vis tik tai kas už, prieš, priimta. Toliau 20 kas už, prieš, priimta. 21 už, prieš, priimtas. 22 už, prieš, priimta. 23 už, prieš, priimta Neaišku, man atrodo, kad reikėtų pasitikrinti. 23-asis balsavimas pradedamas, baigiamas. Priimta. 24-asis kas už, prieš, atmestas. 25-asis kas už, prieš, priimtas. 27. Kas už? Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Priimta. Antroji už. Prieš. Priimta. 28. Kas už? Prieš. Priimta. 29. Kas už? Prieš. Priimtas. 30. Už. Prieš Man atrodo atmestas. Atmestas 31. Kas už? Prieš. Priimta. 32. Už. Prieš. Priimta. 33. Už. Prieš. Priimta. 34. Už. Prieš. Priimta. 35. Už. Prieš. Priimta. Pirmasis pakeitimas Kas už? Prieš. Priimta. Ketvirtasis už. Prieš. Priimtas. Penktasis toliau. Kas už? Prieš. Priimta. Šeštasis už. Prieš. Priimta. Aštuntasis toliau. Kas už? Prieš. Priimta. Devintasis už. Prieš. Prieš priimta. Dešimtasis kas už, prieš, priimta. Vienuoliktasis už, prieš, priimta. Dvyliktasis už, prieš, taip pat priimtas. Dabar buvo paskutinis balsavimas, kaip tik įvyko, labai ačiū. Okay, well, thank you for those who've stayed. Dėkoju tiems, kurie pasilieka. Prašau laikytis varkos. Panaudosiu plaktuką. Kaip, kad e, sakoma, tvarkos tvarkos pas mus bet e, nenoriu per negriežtai elgtis. Ir dabar dešimtasis klausimas. Anahet pranešė moterų ekonominis įgalėjimas es privačiame ir viešame sektoriuose. Dėkoju. Kolegos, ponios ir ponai, man labai malonu pristatyti pranešimo projektą. Mes e, jau kalbėjome anksčiau apie tai, bet dar nebuvo parengtas dokumentas. Jūs tikriausiai žinote puikiai, kad kalbėsime apie moterų ekonominį galėjimą ES privačiame ir viešame sektoriuje. Tai labai plati tema ir manau, kad e, atsiranda mums galimybė dabar pasižiūrėti tai iš skirtingų požio taškų. Aš dėl to ir norėjau pirmiausiai parengti darbo dokumentą ir surengiau šešėlinio pranešėjų sėkimą. Po to aš tikiuosi, kad jau tas pasirodęs projektas tiks visoms frakcijoms, kurios pateikė pasiūlymus e, pradinėme darbo etape. Visai neseniai, kai jau komitetui pristačiau pranešimą, kai kas sakė, kad aš pernelyg toli nuėjau su kai kuriais savo pasiūlymais, kurie iš mano siūlom dalykų yra valstybių narių kompetencija, pavyzdžiui bet norėjau pasakyti, kad mes visi norime padidinti lygybę Europos Sąjungoje, ypač moterų padėtį. Galvojant apie tai, man atrodo, e, mes kaip parlamento nariai turime, kaip išrinkti parlamento nariai, turėtume e, raginti šalis reikalauti, kad būtų įgyvendamos priemonės ir kur kas daugiau negu kad dabar, kad būtų daroma. E, Tai yra mūsų kaip Europos parlamento narių e, užduotis. Ir tai yra vienas iš daugelių e, dalykų. Šiaip e, privataus, informacija privatų ir viešai sektorio labai svarbi priemonė dėl, pavyzdžiui, atlyginimų panašiai. Ir darbuotojams tai svarbu. Uh, ir visuomeniai. Mes taip pat turime mm, taikyti tam tikras priemonės tam, kad užtikrintume vertę dėsnę tam tikroms darbo vietoms. Kai kuriuose e, grupėse dominuoja vyrai ir darbo vietos, kurias jie užima, yra vertinamos skirtingai visai, yra priešingai netgi e, su moterų e, dominuojamomis darbo vietomis. E, reikia užtikrinti, kad mes uh, užtikrinsime teisingesnį atlyginimų pasiskirstimą. E, pateikta yra pakeitimų, kurie praturtins panešimą, kai kas susijęs su švietimu, lavinimu moterų ir smurtu moterų atžvilgių. Ekonomin, nes smurtas taip pat yra svarbus aspektas, jis kelia grėsmę moterų laisvai ir išgyvenimui. Šis pranešimas yra labai svarbus, nes e, jisai e, skirtas aptarti ekonominiai moterų situacijai ir neteisingumui, kuri susiję, su kuriuo suduria moteris kasdien. Ir aš ir toliau dirbsiu su šešėlės panešiais ir kitais komiteto nariais rengdama pranešimą, nes mes turime ir galime uh, išnaudoti galimybės ir sukurti teisingesnę, e, lygiai teisiškesnę Europos Sąjungą. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Pane Galpelts, dėkoju. Aš esu šešėlinė pranešė ir norėčiau pakalbėti šiuo klausimu EPP vardu. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti ponę Het, Het parengusią šį pranešimą. Darbas vyko labai veiksmingai. Manau, kad pirmasis projektas yra geras. Aš visiškai pritariu minčiai, kad subsidarumo principą visiškai atitinka šis pranešimas. Moterų vaidmuo, moterų ekonominis įgalėjimas yra labai svarbus dalykai. Moterys labai vertingai prisideda prie visuomenės gyvenimo ir jeigu mes nepakankamai dėmesio skirsime moterų reikalams, patys save nuskriausime. Reikia kalbėti apie teisingumą, apie lygybę Reikia taip pat e, užtikrinti, kad darbas, darbo sąlygos atsižvelgs į šeimos poreikius, socialinės paslaugos, kaip kad rūpyba vaikais, e, vyresnių gyventojų e, priežiūra reikalauja naujų modelių iš mūsų. Moteris neturėtų būti priverstos rinktis tarp šeimos ir darbo. Jos turi būti turėti galimybę pripažinti, kad jų karjera tokia pati svarbi kaip ir jų šeima. Ir taip pat reikia įdėkti plačiau principą vienodo atlikio už tą patį, už ekvivalentišką darbą. Mes taip pat negalime dirbtinai e, daryti skirtumų tarp vyrų ir moterų. E, vienodo atlygio, atlygio už vieno darbą principas e, labiau buvo ekonominis ir pirmiausiai jisai įdėktas į ES teisyną. Mums reikia rekomendacijų valstybėms narėms, kad e, jos galėtų uh, pasiekti savo norimų tikslų. Atlygis ilga nėra kažkokių svajonių dalykas, tai yra ekonomikos e, realybė. Ir reikia Europos Sąjungoje tam tikrų priemonių, kurios užtikrintų didesnį atlyginimų lygybę ne tik e, tarp vyrų ir moterų, bet taip pat tarp E, valstybių narių. Dar vienas svarbus klausimas. Nors moterys švietimo sistemoje naudojasi tomis pačiomis teisėmis ir jos šiaip statistiškai pasiekia geresnių akademinių rezultatų, bet vėliau, e, kai jos patenka į darbo rinką, jūs uždirba 25 procentais mažiau ir jų mažiau yra tarp vadovių, tarp vadovų. Manau, kad galime pateikti rekomendacijas apie tai, kaip pagerinti padėtį. Aš pateiksiu e, pati e, pakeitimų, kurie galbūt pagerins pranešimą. E, daug kalbame apie ekonominį požiūrį, bet jeigu mm, kalbėsime apie smurtą prieš moteris, reikia e, kalbėti ne tik e, apie smurtą artimoje aplinkoje, bet ir darbo vietoje. Reikia suteikti daugiau galimybių moterims švietimo sistemoje, uh, skaitmeninio švietimo srityje, mokymus visą gyvenimą srityje. Aš dar kartą pasakysiu, kad šis pranešimas yra labai geras, geras išeities taškas mūsų tolesniems darbams. Ačiū. Dėkoju, galbūt mes galime užtikrinti, kad trumpiau kalbėsime, nes liko mums 15 minučių. Toliau EKR atstovė. Ačiū. E, ponios ir ponai, aš esu šešėlinė pranešėja dėl moterų ekonominio įgalėjimo ir norėčiau padėkoti už pranešimo projektą. Mes džiaugiamės, kad galime šiandieną kalbėti apie šį klausimą. Aš manau, kad moterų ekonominis įgalėjimas yra e, labai e, svarbis rytis, bet reikia kalbėti ir apie veiksmingą įgalėjimą. Mums reikia gerų sprendimų, kad tas tikslas būtų pasiektas. Aš suprantu, jog yra daug problemų ir jos paminėtos pranešime. Pranešimas daug dėmesio skiria problemams, su kuriamis susiduria tėvai, kai nori suderinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Mums reikia e, skatinti naujas užimtumo formas. Pavyzdžiui, E, darbas e, nuotoliniu būdu, naudojantis interneto. E, internetu vienodas atlygis, atlygis vienodos pensijos, tai didelė problema. Reikia pasakyti, kad Lenkija yra lyderė užtikrinant vienodus atlyginimus ir galime pasidalyti savo patirtimi Nu, tam, kad galėtume išgydyti lygą, pirmiausia, turime e, diagnozuoti ją labai tiksliai. Aš nebūtinai su viskuo sutinku iš to, ką pasakė pranešėja. Kartais sakoma, kad mes sudėmės su socialiniais e, stereotipais, bet tai gali būti ir patogi pozicija ir nebūtinai atsiranda teisingas atsakas. E, kvotos, pavyzdžiui, gali duoti atvirkštinį efektą. Nes ir, ir kvotas naudoti gali būti klaida tam, kad būtų galima užtikrinti, pavyzdžiui, viešųjų institucijų e, demogra, nemo, demokratinį legitimumą. Tai e, beje e, jau išeina iš Europos sutarčių konteksto. Dar vienas dalykas - kova su skurdu, vienišų motinų mm, problemos šiame kontekste. Aš pateiksiu savo pakeitimų ir tikiuosi, kad mes galėsime rasti bendrus sprendimus. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Toliau. Monika Vano, žaliųjų atstovė. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, ir aš labai norėčiau padėkoti mūsų praneš, e, pranešėjai. Mes, žalieji, manome, kad tai tikrai yra geras pagrindas diskusijams ir mes iš esmės pritarėme beveik viskam, ką jūs sakote. Tačiau mums atrodo, kad jūs nepaminėjote visų svarbių klausimų, kurie yra susijęs su moterų ekonominio įgalinimu. Jūs e, apžvelgite daugybę e, šių klausimų aspektų ir mes iš tikrųjų pritarėme jums ir manome, kad moterų įgalinimas visuose sektoriuose yra labai svarbus. Sorry, I don't know why this happened. <laughs> Nežinau, kas atsitiko. Girdite mane dabar? Gerai. Taigi moterų galinimas yra ne tik būtinas tam, kad sumažintume neligybę, bet ir tam, kad užtikrintume moterų ir vyrų lygybę. Mes pateiksime pakeitimų, kurie bus susijęs už tai kokiais klausimais. Pirmiausia, mes manome, kad reikia paminėti profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo paketą, kurį ketina pasiūlyti, paskelbti rytoj komisija, ypač teisė į tėvystės atostogas ir į tėvystės motinystės atostogų neperkeliamumą. Tai yra įdomus pasiūlymai ir mes turime atkreipti juos dėmesį. Pastrapė, kur kalbama apie lygius atlyginimus. Mes norime pasakyti, kad tai yra labai svarbu ir svarbu yra pasakyti, kad darbo vietos turi būti padorios kokybės ir darbas turi būti nuolatinis. Toliau, ten, kur jūs kalbate apie smurtą. E, smurtas yra paminėtas tik tai dokumento pradžioje, aiškinamojoje dalyje. O mes manome, kad reikėtų taip pat įvertinti ir e, smurto e, ekono, žalą daromą ekonomikai. Toliau mes kalbame apie viešai sektorių Ir tai yra labai svarbu. Reikia taip pat minėti, kad viešųjų paslaugų, viešusios paslaugos yra nepaprastai svarbios moteriams. Europos parlamento rezoliucijoje, kuri, kuri buvo skirta moterų padėties komisijos 61 sesijai, buvo apie tai kalbama išsameu. Ir aš dalyvavau beje šios komisijos darbe. Mes kalbėsime taip pat apie švietimą, apie energetinį skurdą, apie kvotas, apie kaimo vietovės ir apie tas moteris, kurios e, gali būti išstumtos į visuomenės pareibį, pavyzdžiui, apie moteris migrantės. Taigi mes pateiksime pakeitimus ir tikiuosi galėsime sėkmingai su jumis bendradarbiauti. Labai dėkuoju toliau FTT atstovė. Taip trum, kalbėsiu labai trumpai. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, nes iš tikrųjų šis dokumentas yra puikus pagrindas tolesniam darbui ir mes remiame jūs e, dėl įvairių e, klausimų. Iš tikrųjų mes visi žinome, kad ši problematika yra nepaprastai aktuali ir ją reikia spręsti. Ir uh, Be abejo, šis dokumentas visų problemų neįspręs, bet mes vis dėlto tikimės, kad šis dar vienas parlamento bandymas paskatinti komisiją imtis veiksmų, sprendžiant šią problemą. Ir mes visi žinome, kad mums neužtenka vien teisės aktų, kurie įtvirtintų vyrų moterių lygybę. Dėl to, kad žinome, kad valstybėse. Uh, kai kuriuose valstybėse narėse net konstitucijoje yra tvirtinta vyrų moterų lygybė, tačiau ji nėra įgyvendinama praktikoje. Taigi, kaip ir kai kalbame apie įvairias kitas problemas, čia panaši yra situacija ir čia reikėtų taip pat pasistengti, kad mūsų pasiūlymai būtų transformuoti į gerus įstatymus, gerus teisės aktus. bet tie statymai, tie teisės aktai turi būti tinkamai įgyvendinami visų moterų Europoje labai. Ir uh, nes panaši situacija yra ir kitose sritise, pavyzdžiui, kovos su smurtu prieš moteris šiai srityje. Ir matome, kad uh, Mes rengiame puikius teisės aktus, tačiau realybė dėja e, tai yra kitokia, realybė jie nėra gyvendinami. Mes pateiksime savo pakeitimus ir man iš tikrųjų nepaprastai yra malonu, kad yra da, dabar rengiamas šis pranešimas ir tikiuosi, kad mes galėsime parengti gerą tekstą, kuris tikrai susilauks didelio palaikymo. Dėkoju laiko lieka vis mažiau, o mes norėtume išklausyti dar vieną pranešėją. Aš norėčiau paklausti, Anos, Ana, gal, gal jūs atsisakytume savo teisės pasisakyti? Ger, labai, labai trumpai. Gerai, tik jeigu labai trumpai, prašau. Aš tiesiog norėčiau padėkoti visiems už jų pastabas. Kaip jums yra žinoma, šis klausimas yra nepaprastai platus ir Be abejo, aš visų šio klausimo aspektų negalėjau paminėti ir džiaugiuosi, kad jūs sakėte, kad jūs pateiksite pakeitimus, kuriuose išdėstysite savo įdomias mintis. Taigi, tai galiu jūs tik paraginti teikti kuo daugiau pakeitimų tam, kad mes galėtume parengti gerą dokumentą. Dėkoju, Ana, ir dėkoju Jums už Jūsų darbą. Pakeitimus galima teikti iki gegužės penktos dienos, taigi pasižymėkite šią datą. Toliau 11 darbo tvarkės punktas. Tai yra fondo Kvina til Kvina atstovų vizitas. Mes turėtume pasikeisti nuomonėmis dėl moterų teisų Vakarų Balkanų šalise, Pone Marija Baševska, mūsų viešne, ką tik atvyko. Mes paprašėme, kad ji pas mus atvyktų dėl to, kad mūsų komitetas Birželio mėnesį surinks bendrą renginį, kuriame bus kalbama apie moterų padėtį šal, Europos Sąjungos plėtros, numatytos plėtros teritorijose. Ir Marija kalbės apie tai, kaip blogėja moterų teisų padėtis ir kaip mažėja ta erdvė, kurioje gali veikti pilietinės visuomenės organizacijos. Taigi prašau, Marija, žodis Jums. Dėkuoju, gerbėjai moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto nariai. Savo kolegų vardu ir Švedijos fondo Kvina Tilkvina fondo vardu. Aš norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę papasakoti Jums trumpai apie tai, kaip keičiasi moterų teisų padėtis Vakarų Balkanuose, pateikti Jums pilietinės visuomenės perspektyvę. Dešimtmečio dešimtmečio da, a, dešimt, e, per dešimtąjį dešimtmetį mūsų da, šalis e, da, sukrėti daugybę, da, daugybę pokyčių, pasikeitė moterų ir vyrų vaidmuo, atsveria naujos galimybės ir buvo tikimasi, kad moterų padėtis pagerės. Lyčių, tačiau lyčių neligybė vis dar taip yra realybė ir yra labai paplitusi. Ekonominis ir socialinis disbalansas kenkia moteriams regione ir ribojo galimybės dalyvauti politinėme gyvenime mes matome, kad moterų ekonominis įgalinimas yra labai ribotas ir uh, todėl daugiau moterų skursta nei vyrų ir moteris negali konkuruoti su vyrais. Nedarbas yra itin didelis, būtent moterų tarpe iki 40 procentų darbinų amžiaus moterų nedirba. Arba moteris dirba tose sektoriuose, kur atlyginimai yra mažiausi Ir e, ten, kur labai dažnai pažydinėjimas yra darbuotojų e, teisės. Tai reiškia, kad beveik pusė mūsų šalių gyventojų e, negali naudotis ekonominės plėtros teikiamomis galimybėmis. Tai reiškia, kad mūsų regionas neturės ateities. Be to, moteriams nepakankamai atstovaujama yra politinėme gyvenime. Pastaruoju metu buvo įvestos kvotos taikomos moteriams ir būtent dėl to jų atstovavimas parlamente padidėjo iki 27 procentų, tačiau su žemesniais lygmenimis vis dėlto moterų užimančių svarbės pareigas yra labai mažai. Ir moteris nedalyvauja priimant politinius sprendimus, kurie yra susiję su konfliktų sprendimų, nesvarbu, ar kalbėsime apie praeities ar, atė, ar dabartinius konfliktus. Junktinių tautų po saugumo tarnybo, tarybos rezoliucija numeris 1325 pabrėžė, kad moterų vaidmuo turėtų būti aktyvesnės, sprendžiant įvairius konfliktus Serbijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje ir Kosove. Tačiau manome, kad nei Makedonijoje, nei Jotkalnyjoje moteris nedalyvauja sprendžiant dabartinius projek, konfliktus. Ir tai daro neigiamą įtaką mūsų vykdomoms reformoms, jų tvarumui. Mūsų visuomenė dėl to pralaimi. Kai kuriuose šalise da, yra teigiamų da, tendencijų susijusių su da, reprodukcinė sveikata. Tačiau iš esmės situacija yra neigiama ir reproduksinių teisų ribojimas skaučiai smogia kai kurioms pažeidžiamiausiams grupėms, tai yra Romų, Romų bendruomenių, pavyzdžiui, atstovams. Dar vienas dalykas, kuris mus neramina, tai yra teisės viršinybės principo nepaisimas, nes matome, kad tai kad, e, kad ši problema yra aktuali yra visoje mūsų teismų sistemoje ir moteris, kurios nukenčia nuo smurto, neturi net minimalių e, priemonių apsiginti. Nepaisant, kad visos šalis patvirtino kovos su smurtu prieš moteris teisės aktus, vis dėlto visame regione a, nepripažįstama, kad ši problema egzistuoja moteris yra žudomos net ir tuomet, kai jos buvo įspėjusios atsitinkamas institucijas apie tai, kad jų gyvybei grėsia e, grėsmė. Be to, e, smurto prieš moteris e, aukos nesusilaukia jokios paramos. Ir šią veiklą neskiriamas praktiškai joks viešasis finansavimas. Mes daug ką galėtume padaryti, stebėdami politiką, teikdami įvairias paslaugas ir paramą. Bet visą tą darbą turėtų atlikti valstybė. Ir pilietiniai visuomeniai dirbti labai sunku yra visame regione. Ir tai yra itin mus neramina būtent dabar. Aš norėčiau jų paminėti kelias labai neraminančias, mus neraminančias tendencijas. vyriausybės da, tar, atstovai puola da, tą žiniasklaidą, kuri atstovauja nevyriausybinės organizacijoms ir vieš, viešai nevyriausybinės organizacijos pristatomos yra kaip kažkokios labai radikalios ir siekiančios kažkokio perversmo. Uh, Be to matome, kad da, visiškai nekonsultuojamasi su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir nepaisant visų šių tendencijų, aš norėčiau po, pabrėžti, kad pilietinė visuomenė yra nepaprastai svarbi, nes būtent jį prižiūri, kaip laikomasi ES vertybės. Mes esame jūsų sąjungininkai plėtros procesą. Ir jei ES nori, kad e, vakarų Balkanų šalis sėkmingai prisijungtų prie ES, mes turėtusime daugiau dėmesio skirti lyčių e, aspektams. Mes matome, kad dabar turime didelį galimybių langą. Kažką pakeisti. Da, moterių labui. Ir mūsų darbas yra prižiūrėti dėrybas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Dėkuoju. Marija Baševska, labai dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pas mus patvykote ir papasakojote apie padėtį Vakarų Balkanuose. Labai gaila, bet mes negalime aptarti. Da, de moterų padėties vakarų Balkanų šalyse, nes vertėjai turi išeiti. Džiulė, labai trumpai, prašau. Aš dirbau de delegacijų ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir praeitą savaitę kaip tik uh, laik, lankiausi Hercegovinoje, kur vyko trečiasis stabilizava, stabilizavimo susitikimas. Ir aš e, buvau, apsilankiau keliuose moterų e, teisų centruose. Konkrečiai lankiausi viename miestelėje, kur kuris patyrė daug smurto per karą. Ir aš manau, kad mes e, net negalime kalbėti apie moterų teisų padėtį tose šalise, kurios nukentėjo nuo to smurto. Akivaizdu, kad tos teisės, moterų teisės yra glaučiai susijusios su ekonominė gerovė. Ir žmonės tenai tiesiog neturi jokių e, pinigų E, jie negali gauti jokių e, kompensacijų. Ir praėjo jau 18 metų po karo, tačiau pa, jokio e, teisingumo tie žmonės nesusilaukia. Ir todėl labai svarbu, Mar Marija, apie tai kalbėti, bet reikia suvokti, kad yra keli klausimai, kurie yra tarpusavį susiję ir visi tie klausimai trukdo uh, moteriams pasinaudoti savo potencialų vakarų Balkanuose. Dar, taip yra dėl to, kad dar neįspręstas yra tam tikros problemos. Na kągi, aš norėčiau pranešti Jums, kad kitas mūsų posėdis vyks gegužės 3 dieną nuo 15 iki 18.30 minučių ir bus tęsiamas gegužės 4 dieną nuo 9 ryto iki pusės pirmos. Labai dėkoju.